Turkija dėryboms dėl Irano ir gerbiamas kolega ir e, draugas e, ponas Fiulė atstovaus mane tolesnėse diskusijose. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Μίλη κολέγος, dabar darbo tvarkėje ponios Gomes pranešimas dėrybos dėl ES ir Libijos pagrindų susitarimo žodis keturioms minutėms pranešėjai poniai Gomes. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš eh, norėčiau kalbėti pirmiausia apie <clears throat> migracijos rautus Libija, Magrebų šalyse viena yra iš tų partnerių, kurie yra mūsų partneriai šiuo požiūriu. Svarbu, kad uh, Libija artėtų prie ES vertybių, tai yra ypatingai svarbu, būtent dėl to mes remiame santykių plėtojimą su Libija. E, <clears throat> tai bus daroma uh, pagrindų sustarimo būdu, tačiau mes negalime pamiršti ir to, kad Libiją valdo diktatoriškas režimas. Žinome, kad nekarta buvo pažeistų žmogaus teisės, kad būta teroristinių išpolių, įsiveržimo į kitas šalis, nors pastaraisiais metais ši valstybė siunčia tam tikrus ženklus, kurie leidžia manyti, kad žengiama teisingų kelių. Tad e, tik tam tikroms sąlygoms esant šiam e, sustarimui parlamentas galės pritarti. Viena iš tų sąlygų yra tokia. Svarbu, kad jungtinių tautų pabėgėlių reikalų įgaliotinis galėtų grįžti į šalį, turėdamas platesnius įgaliojimus. Kol kas dėl to sutarimo nėra. Libija turi būti įtikinta tuo, jinai turi ratifikuoti pabėgėlių reikalų Ženevos konvenciją, ji taip pat e, nepraž... nepripažįsta ir kitų dokumentų šiuo klausimu, nei vidaus e, kokio nors statuso pabėgėliams. Ir valst... E, žmonės, kurie yra pabėgėliai arba prašantis prieglopščio turi būti tinkamai traktuojami, jie neturi būti išsiunčiami iš šalies. Mes žinome, kad 400 Eritrėjos piliečių buvo masiškai ištremti iš Libijos. Tokios situacijos pasikartojimo negalime leisti. ES turi e, raginti Libiją imtis tokių sąlygų, ekonominių ir socialinių, kad pagerėtų 2 milijonų dirbančių Libijoje e, gyvenimas, kad migrantai galėtų dirbti tinkamomis sąlygomis. Jiems reikia teisinės apsaugos nes jie ir toliau negali būti laikomi vergais. ES turi plėtoti bendras programas su šia šalimi, kad būtų galima kovoti su prekyba žmonėmis, nes tai turi ypatingai sunkių pasiekmių moteriams, vyrams ir vaikams. Svarbu, kad organizacijos, kurios dirba e, pagalbos migrantams srityje, e, galėtų tinkamai atlikti savo darbą. Migrantai migrantų centrai vėl yra užpildomi, nors e, matėme, kad buvo ir kitokių tendencijų, kad jie buvo pradėję tuštėti. Libiją turime raginti priimti mirties bausmės moratoriumą. Taip pat turi būti, paskel, turi būti paskelbtos pavardės tų piliečių, kuriems buvo vykdyta mirties bausmė. Ta šalis turi bendraudarbiauti su tarptautiniu baudžiamoju tribunalu. Svarbu, kad būtų imtasi reformų, kurios e, padėtų vykdyti teismų sistemos reformą, kad būtų galima e, visuomeniai gauti laisvą informaciją ir kad būtų investuojama į profesinių sąjungų kūrimo sritį, į pilietinių organizacijų plėtojimą. Tuniso įvykiai, suprantama, turės įtako situacijai kaimininėje Libijoje ir ponas Kadafis turėtų tai suprasti. Aš manyčiau, kad turime plėtoti sveikatos infrastruktūros plėtojimą, kaip mes matome Bengazį pavyzdį. Mm, tikimės, kad Europos komisija diskutuos toliau, dėrėsis dėl to šių sustarimų, dėl prekybos ir energetikos sustarimų dar e, tebelieka šiokių tokių sunkumų. Reikėtų, kad Tripolė būtų susikta su kompetentinga delegacija, kad būtų galima uh, situaciją pajudinti ir kad būtų galima sekti situacijos vystimas į Libijoje. Pone komisarė, mes prašome, kad komisija teiktų mums detalę, detalę informaciją dėl biudžeto eilučių, kurias numatyta panaudoti bendradarbiavimui su Libija. Aš manau, kad tuos duomenys galėsite mums netrukus pateikti. Norėčiau pasakyti štai ką. Visai neseniai Europos parlamentas susipažino su tarybos darybų mandatu. Tai yra nepriimtina, taip toliau dirbti negalima. Noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams už bendradarbiavimą, jų indėlis buvo esminis, mums pavyko šio klausimu būtent dėl to pasiekti plataus konsensuso, o pasidalymų, jeigu to nebūtų, galėjo būti. Ačiū. Fulė. Dabar komisijos vardu komisaras Fiulė, prašau. Pone pirmininkė, garbus nariai, ačiū už suteiktą galimybę informuoti rūmus, kad dėrybos dėl ES Libijos pagri, apie, dėl dėrybo apie ES Libijos pagrindų susitarimą. Komisija ir parlamentas glaudžiai bendradarbiauja Libijos klausimų, siekiame užtikrinti, kad santykiai su Libija vykstytųsi teigiamai, tai yra e, svarbi mūsų kainybė. Kaiminė, šiame kontekste noriu pasveikinti parlamento delegaciją ryšiams su Magrebo šalimis ir ypač e, susitarimu pasiektų per vizitą Tripolyje. Tai leidžia užtikrinti regulės konsultacijas su, su Libijos parlamentu. Tai užtikrina, kad bendradarbiavimas tęsiasi ir mes taip pat nuolat informuosime e, parlamentą apie naujausius poslinkius derantis dėl uh, pagrindų susitarimo. Žinau, kad vyriausiasis dėrybininkas jūs informuoja po kiekvieno dėrybų raundo. Norėčiau pristatyti naujantą informaciją. Baigėme devynis dėrybų etapus lapkričio viduryje mm, Tripolyje, kitas vyks e, sausio 23-24 dienomis Briuselėje. Per dviejus metus mes pasiekėme nemažai pažangos. Susitarėme dėl preambulios ir dėl šešių iš dešimties e, susitarimo pavadinimų. Taip pat pasiektas laikinas susitarimas dėl politinio dialogo. Ten yra svarbios formuluotės dėl pagarbos žmogaus teisėms, kova su masinio naikinimo ginklais, kova su terorizmu ir taip toliau. Norėčiau pažymėti, Libija sutiko užmėgsti nuolatinį dialogą žmogaus teisių ir pamatinių laisvių klausimais. Tai buvo mūsų pagrindinis uždavinys. Taip pat e, pasidžiaugsiu, kad Čiaugiamės e, pažanga padaryta derinti dėl šio darybinio skyrius. Žinoma, liko daug neįspręstų klausimų - energetika ir prekyba. Energetika sudaro e, esminę dalį Libijos BVP 70 procentų, todėl Libija šį klausimą traktuoja labai atsargiai ir jautriai, tai suprantama. E, prekyba su Libija mm, kol kas nesivysto labai plačiai ir dėl to pažanga šioje srityje yra mm, nestipri. Abiejų pusių ekspertai nuolat bendrauja ir siekia pasiekti susitarimą dviem minėtais klausimais, kaip įmanoma, greičiau. Lieka be abejo sunkių politinių klausimų, būtent e, Romų, e, Romos statuto. E, Libija atsisako spręsti iš statuso, atsisako apie tai kalbėti. Ir Libija toliau čia kelia didelės kliūtis migracija padėtis taip pat sudėtinga, vien dėl to, kad Libija ne, nesutinka įsileisti trečiųjų šalių piliečių. Aš atkreipiau rūmų dėmesį į šį dėrybų aspektą ir aišku šį klausimą kėliau diskusijose su valstybėmis narėmis. Dėl migracijos pateikinsiu parlamentą esame pasiryžę pasiekti, kad Libija gerbtų tarptautinius įsipareigojimus dėl negražinimo. Tai nepaprastai svarbi tema ES. Manome, jog nepaprastai svarbu, kad e, Libija kuo greičiau pradėtų vykdyti 51 Ženevos konvenciją ir jo 1961 protokolą dėl pabėgėlių statuso. Bet turime pripažinti, kad Libija kol kas neketina to daryti. Taip pat pabrėšiu, atidžiai sekame e, dėrybą su, tarp, tarp Libijos ir Junktinių tautų e, žmogaus teisų vyriausiojo įgaliotinio. Siekiame, kad Junktinių tautų žmogaus teisų pareigūnai galėtų vykdyti savo įgaliojimais e, pilnai ir be baimės. Mes pasiekėme, e, kad bendradarbiausime su Libija visais migraciniais klausimais, taip pat tarptautinės apsaugos klausimų, e, trečių šalių migrantų statuso gerinimo problemą spręsime bei sieksime stiprinti sienų kontrolę. Tai yra pažanga, nes turime bendradabiauti su Libija kovodam, ko, kartu kovojant e, su jie prieš e, nelegalią migraciją ir migracijos sunkumus. Taip pat reikia at, pakalbėti apie dėrybinės direktyvas. 219 Lisabonos sutarties straipsnis yra griežtai įvykdomas ir žinoma, kad dėrybų e, rezultatai ir eiga yra slapta informacija. Taryba e, dėl šios priežadės turėjo horizontaliai nagrinėti jūsų prašymą. Diskusijos stumėsi į priekį. Kaip žinote, taryba e, sutiko leisti susipažinti parlamentui su Es Libijos pagrindų susitarimo dėrybinė situacija. Ir aišku, E, griežtai ketinama laikytis tarybos e, saugumo reikalavimų. Beje, Afeto komitetas gavo atitinkamą pranešimą iš tarybos. Dėkui dabar frakcijų vardu, ponas Kosulidis, dvi minutės APP frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė, taryba. Prioritetas yra readmisijos e, sutartis su Libija ir Turkija. Šios valstybės yra nelegalios migracijos kilmės šalis. Ir tai taip pat liečia Maltą ir Italiją. Nelegalus, nelegalių migrantų masinė, masinis rautas į Maltą gali destabilizuoti e, padėtį. Tačiau Kol kas praktiškai mes mažai priemonių galime gyvendinti, kad situacija pagerėtų. Italija taip pat susiduria su e, šiomis problemomis. Jeigu būtų susitarta dėl dvišalio susitarimo su Libija ir jeigu mano minėtos šalis prisimtų įsipareigojimus ir tinkamai patruliuotų ties savo sienomis, padėtis pagerėtų. Dėrybos sunkios, žinoma, tačiau Mes remiame komisijos pastangas ir remiame dėrybų tasą, siekiant, kad būtų pasirašytas susitarimas. Mes norime, kad komisija pasirašytų susitarimą su Libija. Jau yra susitarimas dėl sienos, sienų apsaugos taip pat dėl e, Afrikos konvencijos dėl pabėgėlių bei dėl e, migracijos rautų e, valdymo. Žinome taip pat, kad yra ir problemų, kad yra dar kankinimo Libijoje bei mirties bausmė taikoma. Bet, kaip ir sakiau, remisijos sutartis yra būtina. Jinai turi apimti tuos asmenys, kurie E, prašo teisės į prieglobstį arba e, tarptautinės apsaugos. Panas Panzeri. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Anos Gomeš atliktas darbas yra labai rimtas indėlis į komisijos veiklą siekiant e, susitarimo. Aišku, Libija vaidina esminį vaidmenį tai, taikos ir, ir saugumo požiūrio Afrikoje, taip pat tai tai svarbi šalis ir energetikos e, saugumo požiūrių, todėl turime, aišku, e, stiprinti e, Libijos dalyvavimą tarptautinėje ekonominėje ir politinėje sistemoje remiantis bendromis taisyklėmis. Kalbant apie nelegalią imigraciją, Libija yra tranzitinė šalis. Tačiau negalime į tai žiūrėti vien tik tai per saugumo prizmę. Mes e, turime pripažinti, jog sprendžiant tokio pobūdžio problemas, reikia, kad Libija pripažintų Ženevos, taisy, Ženevos konvenciją ir taip pat, kad uh, būtų užtikrinamos tinkamos gyvenimo ir saugumo sąlygos e, pabėgėliams ir prieglapšio prašytojams. Reikėtų taip pat plėsti demokratijos erdvę. Turime nepamiršti šio aspekto ir ypač Tuniso įvykių kontekste. Kalbant apie rekomendacijas, reikėtų paminėti šiame kontekste e, šalies rekomendacijas Tačiau tai, žinoma, dar nėra galutinis sprendimas. Situacija, su kuria susiduria Italijos žvėjai, rodo, jog tos dvišalės rekomendacijos ne visuomet yra veiksmingos, tačiau partnerystės ir kaiminystės politikos kontekste mes turime kelti šitos klausimus naujame kontekste. Ir Čia taip pat e, paminėtini yra tarybos įgaliojimai dėl e, pagrindų susitarimo. Parlamentas turi taip pat dalyvauti apibrėžiant naują politiką e, Europos pietinio regiono ir pietų valstybių atžvilgių. Pone, Pone Ojuland. Pone pirmininkė, dėkoju. Poniai, pančiai norėčiau padėkoti už puikiai atliktą darbą, stenkinti suderinti skirtingas uh, frakcijų pozicijas Europos parlamente. Šiame pranešime aš norėčiau pabrėžti, jog yra labai svarbu uh, išsiaiškinti imigrantų situaciją Libijoje ir jų uh, tos problemos aktualumą visose viduržėmio jūros šalyse. Aš, aš suprantu, kad uh, tos, kad šalis, kurios patiria didesnį spaudimą dėl imigracijos srautų ir tai yra taip pat spaudimas ir jų biudžetai, ir visuomenėms. Tačiau aš sakyčiau, kad valstybės narės turėtų savo interesų laikytis, tačiau tuo pat metu turėtų nepamiršti Europos vertybių. ES negali sauliaisti e, prieglopščio prašytojų kraują e, turėti ir ant savo rankų. Aš manyčiau, kad mūsų santykiai su Libija turėtų plėtotis taip, kad būtų užkirstas kelias egzekucijoms, bet kokioms egzekucijoms ar nežmoniškam traktavimui. Aš norėčiau išgirsti iš jūsų ponę komisarę, kad jūs ketinate plėtoti e, šios, šias, diskusiją šiomis temomis, kalbant apie sustarimą su Libija. Ačiū. Žodis poniai Brantner. Mes kalbėjome apie tai, kad Libijos režimas yra tas režimas, kuris ilgus metus paminės buvo žmogaus teisės. Ilgus metus mes E, rėmėme savotiškai šį diktatorišką režimą. Ir dabar, regis, e, padarėme lygiai panašių klaidų ir santykiuose su Tonisu. Maničiau, kad šis režimas nepasikeisės ir toliau tęs savo diktatoriškas tradicijas ir neišspręsime tų problemų, kurias norėtume išspręsti. Kadafi režimas e, nuolatos pažeidinėja žmogaus teisės, piliečių teisės, ypač migrantų dirbančių Libijoje teisės. Valstybės narės palaiko vis glautesnius santykius su Libija. Dabar yra deramasi dėl partnerystės susitarimo. Tačiau aš norėčiau pasakyti štai ką. Yra būtina, kad būtų susteta dėl sąlygų, kurios būtų patenkinamos visoms pusėms. Libija turi įgyvendinti e, Junktinių tautų konvencija dėl pabėgėlių ir visai kitų tarptautinių dokumentų. Visą tai reikalinga tam, kad būtų galima apginti migrantų teisės, prieglopščių prašytojų teisės. Ir trečia, su Libija negalima sudaryti jokio sustarimo tol, kol e, Libijoje egzistuos ir toliau migrantų teisų tiek daug pažeidinėjimų problemų. Aš norėčiau, kad Europos komisija keltų šios klausimus dėrybose. Be to, Europos parlamentas turi būti nuolatos informuojamas apie tai, kaip vyksta šios dėrybos. Žalieji nenori, kad būtų sudaromi sustarimai su tokiu diktatoriumi kaip Kadafis ir kad tai būtų daroma migrantų sąskaita. Aš manau, kad sustarimai turi atitikti ES puoselėjimas vertybės. Ir mes matome dabar Tunise, kad tik demokratinė valstybė gali būti tvirta, tikra partnerė. Taigi siūlyčiau du kart nedaryti tos pačios klaidos. Dėkui. Dabar žodis ponui Tanokas ir frakcija. Pone pirmininkė, Libija šalis, kur nuolat pažeidinimo žmogaus teisės, demokratijos nėra. Pulkinis Kaldafis niekada nedalyvavo rinkimuose, jis prieš 31 metus tiesiog atėjo į valdžią, politinių partijų net nėra Kadafis, yra Afrikos Castro. Jis pristato save kaip savo tautos gynėją ir netgi tvirtina, kad neturi oficialiaus posto. Mes Junktinėje karalystėje regime kitaip. Jis rėmė terorizmą, finansavo lokobį, iš, išpolį Aišku, jisai sutiko sumokėti e, kompensacijas žuvusių šeimos, tačiau jis tiesiog lieka neprognozuojamų politikų, naudojasi Libijos dujų ir naftos ištekliais, bet jie stengiasi suskalti e, tik tarybą, bendradomas atskirai su kitu, tam tikromis valstybėmis e, šalimis. Be abejo, reikia bandyti suteikti santykiams tarp ES ir Libijos tvirtesnį pagrindą ir vyksta dėrybos būtent tokiu tikslu. Tačiau akivaizdu, kad e, Kadafis žada valdžią perduoti vienam iš savo sūnų ir tai primena Šiaurės Korejos režimą. Dabar guo NGL vardu ponas Hadikirgijo, prašom. Ačiū. Norėčiau padėkoti e, pranešėjai už atliktą darbą, ačiū ponui Fiuliai už dalyvavimą. Ši viduržėmė jūros rytis labai jautri, mes turime stengtis joje stiprinti bendradarbiavimą, lygiai teisį bendradarbiavimą pirmiausia, tačiau kartu reikia atsižvelgti į esamus netoligumus išsivystimo srityje taip pat atsižvelgti į santykius tarp ES ir kitas viduržėmė jūros valstybės. Mūsų dialogas turi prisidėti prie taikos įtvirtinimo, todėl dialogas turi būti e, pagristas pagarbą. Norime stiprinti santykius su Libija. Be abejo, lieka jautrių klausimų, į kuriuos bus būtina atsižvelgti gilinant santykius. Ypač atkreipčiau dėmesį pabėgėlius, migrantus ir mm, sug, pabėgėlių sugražinimą. Ir yra ekstradicijos e, susitarimo planai, jeigu toks susitarimas bus e, sudarytas be e, tuo pat mykstančių reformų, kurios turėtų pagerinti migrantų ekonominę ir socialinę situaciją, tai bus akivaizdu žmogus teisų pažeidimas bei bus prievarta gražinami migrantai į šalį, kur jiems net nebus užtikrinamas pragyvenimo minimumas. Juk turėtumėme užtikrinti, kad e, jungtinių tautų žmogaus teisų įgaliotinis e, ir jo biuras galėtų veikti laisvai, būtų pasiektas e, mirties bausmės moratoriumas. Tik tuomet bus galima kalbėti apie susitarimo sudarimą. Ponas Provera. Dėkuoju. Aš pasisakau už pagrindų sustarimo sudarimą tarp ES ir Libijos, todėl kad tai būtų žingsnis į priekį palyginus su praeitimi. E, jis apimtų e, imigraciją, e, bendradarbiavimą e, sveikatos rytyje, taip pat energetikos klausimus. Kitas svarbus aspektas yra Libijos kontrolė teroristinės veiklos e, požiūrių, turiu galvoje ypač e, pietų sienas Libijos. Kalbant apie sutartį tarp tarybos ir Libijos, e, tai čia e, yra paminėtina, paminėtinas Romos statutas ir pabėgėlių konvencija. Darybos jau vyko šitais klausimais Ir e, dabar iškyla rizika, kad e, galime prarasti tuos rezultatus, kurie buvo jau pasiekti. Aš e, manau, kad e, galėtume pas, pasiremti ir draugystės sutartimi tarp e, Italijos ir Libijos šituo e, požiūriu. Nes e, kartais mes negalim pasirinkti pašnekovo. žodis ponui Medlinui. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija e, aprūpino nusikaltišką valstybę ir jos lyderį Kadafi naujomis galimybėmis. E, gali ne tik infor, jis eksportuoti naftą, bet ir šantažuoti 600 milijonų dolerių. E, bus papildomas lėšos, kurios jis pasinaudos atvykdamas į Europą. 5 milijardus gauna Kadafis iš e, energetikos per metus. Na, gal jis kai kam atrodo ir patikimas, bet man jis toks tikrai netrodos. Keletas straipsnių mili... Kadafis reikalauja milijardo iš ES. Kadafis nori daugiau pinigų, kad užkirstų kelią Europos e, tapimui juodąją. Kadafis atmeta demokratiją ir e, siekia šariato laikymosi, Kadafis e, neketina įleisti 30 milijonų afrikiečių į Europą. Kadafis nekenčia Šveicarijos. Gerbiami parlamentarai, tą nusikaltelišką režimą reikia ne e, skatinti, o bausti. Negalime neteisėtų migrantų atlyginti, suteikiant jiems pabėgėlio statusą. Negalima, kad žmonės čia atvyktų neteisėtai, gautų išmokas, prieglopsti, nes e, kitaip vis daugiau žmonių paskes bandydami pasiekti jų išsvajotoje Europoje. Europos e, netvirta pozicija būtent ir nulėmė tokį didelį kiekį žmonių siekiančių atvykti į Europą. Ačiū. Dabar žodis ponui Svensson pusantros minutės. Dėkuoju. Libija sugeba ratifikuoti tarptautinės sutartis, tačiau jinai įsigudrina jų netaikinti. Ir iš tikrųjų gėda, jog Libija užima tokią vietą, kokią užima e, jungtinėse tautose žmogaus e, teisų taryboje. Libija svarbi e, mūsų partneriai, tačiau mes turime daryti spaudimą žmogaus teisų srityje. Ir čia svarbus yra elgesys, šiame kontekste svarbus elgesys su pabėgėliais. Komisija turi elgtis logiškai, labai svarbu, kad būtų daromas spaudimas, kad e, imigrant, su imigrantais būtų geriau elgiamasi Libijoje. Ir uh, Taip pat e, reikėtų, kad e, būtų tinkamai gyventinamas šio sustarimo nuostatos. Tačiau žinome, kad e, Kadafis nesilaiko įsipareigojimo. Mes esame pasirašę pagrindų e, susitarimą, tačiau žinome, kad Afrikos darbuotojai dirbantis Libijoje yra persekiojami. Žmonės yra svarbesni už pinigus. E, Todėl labai svarbu ginti žmogaus teisės ir e, žmogaus teisės svoris turi būti iš tikrųjų didelis. Reikia užtikrinti, kad e, kankinimai ir žmogaus orumą pažeidžiantis elgesys ne, ne, nebevyktų toliau. Kolega Kreto, pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone e, komisijos nary, Libija yra antra pagal dydį. E, naftos ir e, dujų tiekėja. Mes e, taip pat patenkiname du trešdalius importo poreikių, todėl mes e, norime sudaryti tą sutartį su Tripoliu, nes dabar nebėra embargo, einama atvirumo link. Tačiau ES nėra vien tik ekonominė bendryja, mes taip pat remiamės ir tam tikromis vertybėmis. Libija ne, neberėmė terorizmo, jinai taip pat atsisakė savo brandolinės programos. Libija e, išlaisino Bulgarijos medicinos seseris, kurios buvo nuteistos mirties bausme. Taip pat Libija sudaro sutartis su Europos valstybėmis. Turime skatinti tokius procesus. Partnerystė tarp ES ir Libijos turi remtis e, moraliniu pagrindu. Aš sveikinu ponę Gomeš, jinai atliko labai svarbų darbą. E, Būtina pabrėžti žmogaus teisų laikymosi aspektą. Mes e, jau prašėme prieš keletą metų Libijos atsisakyti mirties bausmės ir turime toliau prašyti ir turime reikalauti, kad e, Libija laikytųsi tarptautinės teisės reikalavimo ir kad būtų taikomas lygybės principas taip pat ir užsieniečiams. Iškyla daug imigrantų ar pabėgėlių problemų, nes jie yra išsiunčiami į savo kilmės valstybės ir jų teisės tuo būdu yra pažeidžiamos, nes tose valstybėse jų teisės neginamos. Taip pat reikia daryti spaudimą Libijai, kad Libija keistų savo teisės aktus dėl prieglopščio ir kad e, būtų atidarytas Junktinių tautų pabėgėlių reikalų komisariato biuras Libijoje. Kalbant apie readmisijos e, e, sutartis, o tai įeitų į pagrindų susitarimą ES su Libija, tai aš manau, kad reikėtų atsisakyti šitos intencijos, todėl kad čia kalba suktusi apie e, išsiuntimą į tokias valstybės, kur negerbiamas žmogaus teisės ir ponas Berlusconis tikrai negalėtų čia būti mums e, sėkmės pavyzdys. Pone Alfano, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad e, jeigu Europos institucijos nori e, sudaryti sustarimą su diktatorinė šalimi kaip Libija, tai vargu ar tai yra patikimas dalykas. Libija yra ES E, partnerį viduržėmio jūros baseine, tačiau e, į žmogaus teisės jie žiūrima kaip į antrinį aspektą. Visų pirma, mes turime e, sutvirtinti dialogą su Libija, reikalauti, kad Ženevos konvencija būtų pripažinta. Negalime daryti, elgtis taip, kad ekonominiai interesai turėtų viršenybę prieš žmonės. Žinome, kad Libijoje yra kankinami E, žmonės ir e, žinome, kad e, labai daug kalinių laukia išlaisvinimo. Žinome, kad Libijos kaliniai neturi žodžio laisvės, susirinkimo laisvės ir kitų laisvių. Kalbant apie apie susitarimą dėl pakrančio ir bendrą patruliavimą, reikėtų, kad Europos parlamentas čia elgtųsi racionaliai ir vadintų viską tikraisiais e, var, vardais. Mes manome, kad e, tai turi būti tas pagrindas kuriuo reikia remtis. Mes neturime bendrauti su diktatoriais ar teroristais, mes e, nesame ekonominės struktūros atstovai, Europos parlamento atstovai. Dėkuoju. Pone Flautram. Ačiū. Norėčiau padėkoti poniai Gomeš už sėkmingas dėrybas, nes manyčiau, kad Doniso pavyzdys turėtų mus paraginti elgtis atsargiai, ypač kai suprantame, kaip vyksta dėrybos, nes negalima tiesiog tik džiaugtis tuo, kas pasiekta dėrybose, negalima tik džiaugtis tuo, kad toks režimas kaip Kadafi režimas sutiko su viena ar kita nuoroda iš žmogaus teisės, nes labai dažnai to net nesilaikoma, dėl ko susitarė pažeidžiamos pagrindinės teisės. Migrantai, kurie atvyksta pas mus, ir kurių yra vis mažiau, šiaip ar taip sako, kad geriau jiems būtų mirti, e, negu grįžti atgal į Libiją, nes <clears throat> žmonės yra išsiunčiami toliau į tą šalis, iš kurių jie atvyko. E, ir tie pažeidimai yra didžiuliai, rasistiniai įvairūs išpoliai ir panašiai ir, ir taip toliau. Ir e, manau, kad mes turime daryti viską, kad pagerėtų tų žmonių padėtis. Tai yra E, skubus e, atvejais ir visa tai turi būti atlikta e, vyriausiojo pabėgėlio komisariato rankomis. Manyčiau taip pat, kad reikia skatinti pilietinės visuomenės veiklą, kuri dar yra tikrai labai silpna Libijoje. Mes ją turime stiprinti visomis priemonėmis. Aš manyčiau, kad išsiųsti ten migrantų iš mūsų teritorijos kol kas bent jau nepavyksta, dėl to dar reikia tartis. Manyčiau, kad turime laikyti sutartise numatytų mūsų užsienio politikos tikslų. Dėkui. Ponas Campbell, prezidentas Sarkozy prieš keletą metų neigė bet kokius ryšius su Libijos režimu, kai buvo paleistos uh, E, Bulgarijos medicinos seseris, ne va niekas niekam nieko nemokėjo. Paskui Lokerbi atvejis, ginklų tiekimas. Paaiškėjo, kad ryš, ryšių vis dėlto esama tarp tų dviejų dalykų, tarp kalinio paleidimo ir susitarimų dėl ginklų tiekimo. Taigi, e, paskui kita problematika - migracijos kontrolė, va, buvo teikiami tinkamai sienų apsaugai. Aš manyčiau, kad E, bandoma dabar sakyti, kad mes bandome stiprinti ES ir Kinijos bendradarbiavimą. O aš manau, kad tai yra siekiama ne kažkokio ypatingo bendradarbiavimo, bet bandoma apsaugoti eurą, bandoma ginti ekonominius interesus. Čia vėlgi bandoma sudaryti sutarimą, atsisakant mūsų kolektyvinio saugumo. Mums reikia Kinijos pinigų e, apsaugoti eurui. Tačiau visą tai yra labai pavojingi žaidimai. E, jau Kinija supirko akcijas Graikijos e, ir, ir, ir Ispanijos ir kai kurių kitų šalių. Sandoriai tęsiasi, tad būtų galima paklausti, kiek dar žemai puls ES tam, kad galėtų apsaugoti eurą. Dėkui. Ačiū, kolega Molcer. Dėkui. Perversmas Tunise sukrėtė kitas Magrebo šalis, taip pat ir Libija. Tos visos šalis yra daugiausia policinės valstybės. Kartu tai yra atsiverianti galimybė demokratijai. Tačiau tik tuomet, jeigu nepasinaudos šią progą islamistai, be abejo neramumai paveiks ir pabėgėlių srautus. Aktualesnis, stipresnis bendradarbiavimas su Šiaurės Afrika pabėgėlių klausimų labai svarbus. Kadafo reikalavimai, kuomet ES Afrikai turi skinti, skirti 5 milijardus kovai su nelegalia migracija yra tikrai nepagristi. ES valstybės narės milijardus jau skiria e, pagalbai vystimaisi ir šią pagalbą reiktų peržiūrėti, kad nebūtų remiami korupciniai ir diktatoriški režimai, o pinigai pasiektų žmonė, žmonės. Taip pat ES e išorės politika turėtų daugiau dėmesio skirti krizėms e, islamo šalyse. Ja, Unas Kreisdorfer, prašom, ačiū ponė pirmininkė, turime prisimti atsakomybę prieš visus e, vyrus, moteris ir vaikus, kurie ieško prieglopščio. Ši atsakomybė kyla iš tų moralinių vertybių, iš Europos patirties, bet dėja dažnai tai dažnai e, pamirštama. Uh, Be to egzistuoja ir svarbus tarptautinės bendruomenės per konvencijas e, iškelti įsipareigojimai. Reiktų teisingiau padalinti naštą tarp valstybių narių pabėgėlių klausimų ir tikrai negalima užmesti visą naštą visoms valstybėms narėms, kurios atsitiktinai yra, e, iš, turi išorinę e, ES sieną prižiūrėti. E, reikia vadovautis prevenciniu paužiūriu. Sunku atkalbėti žmonės nuo pavojingos kelionės, e, kurios metu jie, jie egzistuoja, atsiprašau, e, rizikuoja savo e, gyvybę. Bet Kadafiui nerūpė tie žmonės, jis šaltakraujiškai ir pragmatiškai skaičiuoja, neusimerkime akių prieš mindomas žmogaus teisės, aš pats buvau Libijoje ir viską mačiau. Mes turėjome galimybę kalbėtis su valdžios pareigūnais, jie mm, nerūpi žmogaus teisės, jie skundžiasi, kad negauda karinių laivų ir galėtų su ginklu ša, e, ginti savo teritorinis vandenis. O mes dabar norime mm, ekonominių preferencijų, norime ekstradicijos susitarimo ir visą tai kainuotų mūsų vertybės. Negalime su to sutikti. Reikia kad apie dėrybas žinotų visi, ne tik keli išrinktieji. Slaptoji m, mm, diplomatija niekada neduoda naudos. Kadafis kol kas tik tuo naudojasi ir skaldo Europinės valstybės. Pone Gomes išvardino visus aspektus, kuriuos būtina įgyvendinti, jeigu mes tikrai norime pasiekti sustarimą su Kadafiu. Dabar spontaniškos diskusijos. Pirmas ponas Buzitil, viena minutė. Grazie, sur president. Dawk li huma kontra ftehim mal-Libja għandhom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai kas yra prieš susitarimą su uh, Libija. Tačiau šiaip ar taip turime pripažinti, kad ta šalis yra mūsų kaimynė. Mes negalime kaimynų ignoruoti. Turime rasti būdų, kaip su jais gyventi kartu. Net jeigu mums ne viskas pas kaimynus patinka. Tiesiog reikia ieškoti būdų sutarti. Suprantu, kad žmonėms, kurie ne, yra iš šalių, kurie nėra Libijos kaimynai, yra lengva kritikuoti šį sustarimą, tačiau viskas yra gerokai sudėtingiau tiems, kurie gyvena tose šalise, kurios yra Libijos kaiminės. Mums reikia ieškoti galimybių bendratarbiauti su šia šalimi. Šis sustarimas taip pat turi apimti ir skyrių dėl migracijos. Turi būti numatytos nuostatos dėl pabėgėlių gražinimo, dėl readmisijos. Svarbu, kad būtų numatyta tarptautinė apsauga visiems, kurie prašo prieglopščio. Ačiū. Kolega Milan Mun. Minutė. Kyrius Milan Mun, vieną lepto. Minutė, kolega Milan Mun. Ačiū, pirmininkė. Mes matome, kad apie Libiją kalbame tuo metu, kai vyksta svarbus pasikeitimai kitose viduržėmio šalyse, Tunise konkrečiai. Buvo sakoma, kad ES turi prašyti reformų, siekti reformų šiame regione, kad ten atsirastų e, klėstėjimo ir laisvės zona. Prieš keletą metų bent jau tai buvo sakoma, buvo sakoma, kad ES politika negali būti orientuota e, vien tik į status quo palaikymą. Aš norėjau kalbėti labiau apie Libiją. Reikia diskutuoti su ją dėl migrantų srautų tvarkymo, dėl galimybės e, Libijai priimti atgal savo pabėgėlius. Taigi tokios sutartys, tokius susitarimus ES yra pasirašiusi ir kitų, su kitomis šalimis. Jeigu Libija nepritartų pabėg... nustatai dėl pabėgėlių, būtų, tai būtų labai neigiamas signalas, nes e, Libija yra pabėgėlių tranzito šalis iškils, aišku, diskusijos ir su Maroku bei Alžyru, ką, apie ką diskutuosime su šiomis šalimis. Turime raginti Libiją tinkamai užtikrinti pabėgėlių teisės, kad būtų galima laikytis to neišsiuntimo iš šalies principo. Ačiū. Kolega Jekolino. Minutė. Grazie, signor Presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Magrebas dabar išgyvena labai sunku laikotarpį. Tunisijos krūvinis susirėmimai kaip tik yra to pavyzdys. Ir uh, šiuo metu, šiuo istoriniu metu iš tikrųjų e, turint omenyje e, ketinimą sustiprinti santykius su Libija, kuri šiame regione vaidina labai svarbu vaidmenį, e, sulaikant migracinius e, srautus. Ir aišku, yra daug prieštaravimų. Aš kartu su ponegome aš buvau Libijoje ir Be jokios abejonės, e, pagrindų susitarimas gali būti labai svarbus indėlis kovojant su terorizmu ir tvirtinant e, pagrindinės teisės bei sprendžiant energetikos klausimus. Magrebo kontekste nežiūrėti Libijos pusėn būtų didelė klaida. Italijos draugystės e, sutartis čia gali būti pagrindas paskui gyvendant pagrindų susitarimo nuostatas. Panas Fiulė, komisijos vardu. Thank you, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti parlamentarams už pastabas. Pažymėsiu poniai pranešėjai Gomes, kad nusiųsiu jai išsamesnę ataskaitą apie 11-13 metų nacionalinius rodiklių planus numatoma suteikti programoms 16, su Libija 16 milijardų eurų. Puikiai suvokiu, jog šie klausimai jautrus. Santykiai su Libija nelengvi. Šiaip ar taip ES nusprendė plėtoti santykius su Libija, kad, tai, kad galėtų uh, atvirai spręsti klausimus visus, net ir pačius aktualiausius žmogaus teisės pagarba pamatiniams laisvėms, migrantų teisės, apie tai mes norime kalbėtis. Kartu su Cecilija Mamstrom lankėmės Libijos e, dikumoje esančiame sulaikymo centre, tas vyko praėjusiais metais, taigi aš neturiu jokių iliuzijų apie mus laukiančius iššūkius. Taip pat turėjau galimybę suvokti, kokios yra alternatyvos mūsų e, veiksmams. Ir pridėsiu trečią asmeninę pastabą. E, šiomis dėrybomis mes nieko neapdovanojame. Mes rūpinamės savo interesais bei giname vertybės, kuriomis tikime. Pone pirmininkė, e, parlamentarai Libija nori stiprinti santykius su ES, tai yra teigiamas reiškinys. Manome, kad ES e turėtų tęsti e, santykių plėtojimo politiką. Be abejo, viskas turi vykti labai skaidriai bei atsižvelgiant į Europos parlamento poziciją. Ačiū. finally taking the. Na. Prieš pradėdamas pirmininkavimą aš paprašiau pranešėjos Anos Gomeš. Prieš pradėdamas pirmininkauti, tiksliau, norėčiau paprašyti ponios Anos Gomeš e, apibendrinti diskusijas ir e, pareikšti savo nuomonę. Pone Gomeš, ačiū visiems kolegoms dalyvavusiems diskusijose. Šio diskusijos aiškiai rodos, kokią dilemą susidurėme. Tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Aš lankiausi kaip delegacijos narėje Libijoje. Pan, kolega Panzeri praeitą lapkritį dalyvavo mūsų delegacija. Aš priejau prie išvados, kad mes turime laikyti savo įsipareigojimų. Turime pripažinti, kad sunkumų yra, kad tai nėra pats patogiausias partneris daryboms, bet savo linijos turim laikytis nes mes turime taip pat įsipareigojimų ir to šalies žmonėms, kurie kenčia Libijoje, ypač kenčia migrantai, kurie keliauja per Libiją ir kurie susiduria su labai sunkia situacija. Manau, kad mes turime laikytis įsipareigojimų ir turime siekti, kad tas režimas būtų izoliuotas. Suprantama, iliuzijų nėra dėl to, kad pasieksime visų tikslų, tačiau vis tik e, turime e, to sutarimo siekti. Aš manau, kad tas sustarimas Tripolėje gali būti labai svarbus. Manau, kad daugelis kolegų visai teisingai sakė, kad tai, kas vyksta Tunise, turės pasiekmių ir Libijai, be abejo. Tačiau Libijoje Mes, aišku, susidurime su kitokia padėtimi nei Tunise, tačiau turime padėti žmonėms toje šalyje. Nepaisant skirtingo situacijos suvokimo, mes turime vis tik siekti, kad darybos vyktų su Libija. Mes turime gauti reikiamą informaciją, mes seksime tai, kas vyksta toje šalyje. Mes esame pasirengę jai teikti rekomendacijas nuolatos. Ir mes turime siekti džiaugtis tuo plačiu konsensuso, kurį pavyko pasiekti bendradarbiaujant su šešėliniais pranešėjais ir visais kitais kolegomis. Tuo būdu mes siūsime aišku signalą tarybai ir komisijai. Ir taip pat savo partneriams Libijoje yra dalykų, kuriuos mes laikome esminiais ir kurių pasieksime, jeigu šis susitarimas bus sudarytas. Tiek kalbant apie dvišalius santykius, tiek kalbant apie žmogaus teisų Libijoje gynimą. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū visiems. Dėkuoju, pane parlamento narė, už pasisakymą. Diskusiją šito klausimu baigėme. Balsuojama bus rytoj 12 valandą.